Good day. Good day, dear colleagues. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėsime. 11 punktas. Atsiprašau, 10 punktas bet prieš tai noriu pasveikinti visus susirinkusius e, į posėdį, ką tik tai vyko koordinatorių posėdis, o dabar vyksta mūsų komiteto posėdis. Kalbėsime apie teisų ir pilietybės programą. Pirmasis trilogas vyko 4 gruodžio, antras 12, kitas darybų raundas numatytas vasario 19. O dabar išklausysime dar pranešėjos ponios Gions. Labai ačiū. Kaip sakėte, vyko du trišaliai susitikimai ir vienas dar vyks vasario 19 ir kovo 19. E, atmosfera yra labai konstruktyvi, susitarėme dėl e, pakei, termino pavadinimo pakeitimo ir rašyti žodį lygybė, tai mums labai svarbu nuo pat pradžių. E, Taip pat kai kurie straipsniai bus pakoreguoti. Vyko e, labai e, rimtos diskusijos dėl to, ar reikia pasitelkti pirmiausiai sutarties ar hartijos nuostatas. Ir mes ieškome kompromiso tam, kad konstatuojamosiose dalyse būtų naudojama hartijos kalba, o sutarčių kalba ar e, nuostatos pačiame tekste galbūt reikia pasakyti, kad tarybai lab, labiau nori įsivadovautis e, sutartimi, o mūsų e, pakeitimai labiau koncentruojasi ties e, hartyje. Mes taip pat kalbėsime apie mm, tam tikras programas, dėl to reikia būti atidiems, nes supainioti kai kurių dalykų yra, dėl vartotojų teisų kai tam tikrų nesusipratimų. Uh, kai kurie žmonės, kurie užsijima vartotojų reikalais, nori išlaikyti, o dabartinius e, aspektus mes norim užtikrinti vientisumą su teisingumo programa. Kalbėjome keletą straipsnių, tačiau kol, e, apie keletą straipsnių, tačiau neapsisprendėme dėl kompromisų. Tai yra vienas klausimas, kurį turime spręsti kartu, tai yra deleguotųjų ir vykdomųjų aktų. E, klausimas, tai susiję bus su visais e, mūsų dokumentais ir su teisingumo mokykloje ir mes turėtume siekti suderinti e, harmonizuotą poziciją. Pasižiūrėti, kad visi dokumentai būtų suderinti, nes kitaip iškils ateityje problemų. Toks trumpas mano apibendrinimas būtų. Ar kas nors iš kolegų dar nori pasisakyti? Išklausėme ponios Gons, mūsų pranešėjas. Jeigu ne, tai tuomet pereikime prie dešimtojo dabar darbo tvarkės punkto. Tai yra reglamento dėl um, narkotikų prekursorių arba pirmtakų keitimo. E, Pone Nahed yra mūsų pranešėja. Pas, e, komisija atstovauja ponas Berendas iš įmonių generalinio direktorato. Išklausysime pirmiausia pono Berendo, paskui pranešėjos ir šešėlinio pranešėjo. Prašom. Dėkoju, ponas pirmininkė. Pasiūlymas, kurį jūs matote prieš save, yra susijęs su dabartinio reglamento dėl narkotikų prekursorių keitimą. Prekursoriai yra medžiagos, kurios E, gali būti teisėtai naudojamos pramonėje, bet kuriomis gali būti piknaudžiaujama gaminant e, nelegalius, e, ne, nelegalias medžiagas, tai yra narkotikus. Prekyba šiomis prekėmis yra stebima, kadangi šios prekės yra jautrios ir vykdo, vykdoma griežta priežiūra. 2009 metais mes įvertiname, kaip veikia dabartinis reglamentas. E, galvojame pirmiausia apie tai, kad labai nemažai buvo bandymų e, e, e acetono hidratą e, panaudoti neteisėtam e, narkotikų gaminimui ir e, E, mes taip pat vadovaujamės Junktinių tautų konvenciją atitinkamą dėl narkotikų ir e, prekursorių. 2009 metais per peržiūrę mes e, pas, pamatėme, kad reglamentavimo priežiūros mechanizmai veikia neblogai, tačiau yra tam tikrų silpnų pusių dėl acetono hidrato. Ir taryba rekomendavo komisijai pakeisti e, reglamentą, kad būtų galima išspręsti pastebėtas problemas. Parlamentas ne, e, tuo metu e, nepatvirtino pranešimo. Mes atlikome labai nuodugnų poveikio vertimą, dėl, galvodami apie įvairius scenarius, kaip galime pakoreguoti reglamentą, bendravome su suinteresuotomis bendrovėmis, ramonės atstovais, Taip pat konsultavomės su mažomis vidutinėmis įmonėmis. E, e, galvojama, kad galbūt iš vis, pavyzdžiui, nereikia nieko keisti. Kita galimybė buvo kraštutinė labai griežtai sugriežtinti reikalavimus ir galvojame, koks būtų geriausias variantas. E, mes manome, kad visiems tiems, kurie gamina e, acetono hidratą, turi būti e, taikomas privalomas registravimas, bet ne bendrojams, kurios naudoja e, šią medžiagą. Ir manau, kad tai yra pagrindinis pakeitimas, kuris yra pasiūlytas šiam reglamentui, kurį jūs nagrinėjate. Dėl galutinio vartotojo e, registravimo reikalavimo mes siūlome, kad e, būtų sukurta duomenų bazė ES lygmenių ir kad tokiu atveju būtų galima supaprastinti atskaitomybę, kuri numatyta pagal dabartinį reikalavimą. E, kalbu apie valstybių narių ataskaitas, apie konfiskavimą siuntų Mm, kas iš to pamatytume e, bandymus nukreipti e, e, visų registruotų operatorių, galtinių vartotojų sąrašą ir tai padėtų valstybių narių institucijoms, kurios kontroliuoja ar teisėtai prekiavimą acto rūkšties anhidritu. Kaip ir anksčiau buvo pasakyta, mes siūlome sudenti buvusios komitologijos taisyklės su vykdomaisiais ir deleguotaisiais aktais pagal sutartį. Dar yra mažesnių e, pakeitimų, galbūt apie juos dabar nereikia kalbėti, bet aš mielai atsakysiu jūsų klausimus vėliau. Dar Dėl e, prekursorių galiu pasakyti, kad INTA komitetas užsima šiuo klausimu, tai yra susijęs su e, tarptautinė prekyba šiais prekursoriais ir e, mokesčių generalinės direktoratas ir muitų sąjungos atsakingi už e, šie, e, šį klausimą taryba taip pat paraleliai svarstyti šį klausimą šiame kontekste. E, Pasiūlymo turinys nėra tiesiogiai susijęs su mūsų pasiūlymo turiniu, tačiau aš norėjau paminėti, e, kad tuo pačiu metu tas kitas akcentas irgi bus nagrinėjimas. Ačiū pirmininkė. Dėkui, ponė Berentai, dabar ponė Het, kaip pranešėja. Ar jūs norite pristatyti savo nuomonę? Dėkuoju švediškai kalbėsiu, taigi užsidėkite ausinės. Aš labai trumpai kalbėsiu. Komisija paaiškino pasiūlymo turinį, taigi nebekalbėsiu apie detalės. Egzistuoja ES nuostatos dėl kontrolės ir priežios, taip pat priekybos prekursoriais. E, režimas veikia gerai. Vadovaujantis Junktinių tautų komisija pateiktas pasiūlymas, apie kurį kalbame šiandieną, ir jisai susijęs su techniniais pakeitimais reglamentui. Kalbame apie labai techninius pokyčius. Tačiau su šiuo pasiūlymu bandoma atsižvelgti į e, Lisabonos sutarties e, naujoves ir atsiranda nauja medžiagų e, kategorija, tai yra acto rūkšties anhidridas, tai labai svarbu. Kaip komisija sakė, labai svarbu, kad nepakliūtų į ne tas rankas e, prekursoriai, ypač atsarūkšties anhidridas. Dėl to komisija kalba apie deleguotosius aktus šiuo atveju ir man atrodo, kad tas kelias yra tinkamas. Uh, tačiau e, trilogo metu vyks tikriausiai diskusijos šio klausimo. Komisija kalbėjo apie tam tikras detalės, į kurias reikia pasižiūrėti ir aš konkrečiai noriu pasigilinti savo pranešime apie naująją Europos duomenų bazę, kas galės jie naudotis ir kaip mes užtikrinsime, kad ji pakankamai gerai bus apsaugota, jos turinys. valstybės narės e, kovos su e, galimai neteisingu e, prekursorių panaudojimu gaminant narkotikus bendrovės valdžios institucijos taip pat turės imtis tam tikrų užduočių. Komisija kalba apie e, išimtis mikrobendrovėms, kurios neturėtų būti registruojamos ar gauti licencijų. Tačiau baigdama noriu pasakyti, kad šį klausimą toliau nagrinėsiu kartu su komisija ir kartu su šešėliniais pranešėjais bei kitais kolegomis ir mielai išklausysiu dabar šešėlių pranešėjų. Ačiū shadow rapporteurs. Herr Pirker. Dabar klausysime šešėlinių pranešėjų, ponas Pirker. Ačiū pirmininkė. Deja, kovos su narkotikais politika kuo toliau, tuo labiau nėra nukreipta į pastangų sutelkimą būtent tai kovai su narkotikais. Ir um, kalbant apie pakeitimus susijusius su narkotikų pirmtakais. Jeigu intensyviau dirbsime su narkotinių medžiagų pirmtakais, mes vėl sustiprinsime kovą su narkotikais Europos Sąjungoje. E, pastebėta, kad narkotikų vartojimo statistika pasikeitė, atrodo, kad yra kuo toliau daugiau vartojama narkotikų, todėl e, reikia <clears throat> iš naujo peržvelgti e, reglamentus, teisės aktus, kad būtų pritaikyta prie naujos situacijos. Ir aš pritariu komisijos pasiūlymui, taip pat ir pranešėjos pasiūlymui. Uh, Kitaip tariant, kalbant apie konkrečiai šį pirmtaką acto rūkšties anhidridą, reikia būtent įtraukti, taip kaip sakė pranešėja, nes čia kyla įvairiausių nesusipratimų. Jeigu nežinome, kiek acto rūkšties anhidrido dinksta pro, e, gamybos procese ir e, atsiranda narkotikų priekeivių ar narkotikų gamintojų, rankose, reikia imtis veiksmų ir šitą spragą e, ištaisyti. Jūs teisingai sakėte, kad teisėtai galima labai puikiams tikslams naudoti šias medžiagas ir iš tikrųjų šių pirmtakų e, jie yra reikalingi. Jie yra reikalingi farmacijos pramonėje. Tačiau konkrečiai šis e, pirmtakas yra naudojamas gaminti į heroiną, o tam, kad e, apribotumėm heroino vartojimą ir su juo kovotumėm, reikia būtinai žengti e, kitą žingsnį ir e, imti registruoti galtinius vartotojus. Taip pat palaikau pasiūlymą, kad būtų pakeisti registravimo kriterijai ir kad būtų sukurtas duomenų bankas, duomenų bazė. Jeigu palygintumėm komisijos pasiūlymus, manau, kad penktas pasiūlymas būtų e, puikiai praktiškai gyvendinamas, nes čia galėtumėm pritaikyti e, kaštų ir, ir, ir, ir naudos e, palyginimą, analizę ir siūlyčiau priimti, pasirinkti penktą pasiūlymą, nes tai yra paprasčiausias pasiūlymas įgyvendinti. Jį yra lengviausia įgyvendinti. Ir iš tikrųjų bus galima lengviau stebėti situaciją. Dėkoju pranešėjai, aš jūs visiškai palaikau, taip pat ir komisijos pasiūlymui pritariu. Pone Keller. Ačiū, Pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Man vis dar kyla keletas klausimų, kuriuos norėčiau užduoti komisijai. Konkrečiai norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate šio pasiūlymo proporcionalumą, kaip ponas Kirkas sakė, uh, yra daug įvairių įmonių, asmenų, kurie naudoja šias medžiagas teisėtai. Įvairiausių farmaciniai gaminiai yra gaminami naudojant šias medžiagas ir narkotikai yra tikra maža dalis. Taigi noriu paklausti, ar žinote, kiek įmonių e, bus paveikta dėl šitų rez, e, licenzijų registravimo, ar įmonės. E, ar įmonėms bus užvilkinama veikla vien dėl to, kad jiems reikės registruotis, gauti licenciją ir taip toliau, ar jie patirs sunkumų. Taip pat norėjau paklausti, ar pasvėrėte, e, kaip šitas dokumentas veiktų heroino vartotojus. E, heroino e, gamintojai maišo šitą medžiagą su kitom medžiagom, labai nuodingom medžiagom ir būtent todėl nukenčia heroino vartotojai. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs esate įvertinę šitą aspektą. Toliau, jūs pasiūlyme minite, kad šios medžiagos nuo 2008 metų konfiskuoto šios medžiagos kiekis ir stipriai sumažėjo. O kodėl sumažėjo, noriu paklausti. Be to, EDPS taip pat pateikė E, nuomonę apie e, šį dokumentą. Norėjau paklausti, kaip, koks yra jūsų atsakas į šios komentarus, ten, kur kalbama apie tai, kad daug e, svarbių punktų turėtų būti traukta konkrečiai į dokumentą, o ne į priedus ir taip toliau. Taip pat kalbama apie tai, kokius duomenis reikia surinkti E, apie tai, kokius duomenis, kurie yra galbūt jautrus duomenis, kurių negalima būtų viešinti ir taip toliau. Dar vienas dalykas, man kol kas neaišku, kaip jūs vertinate uh, pareiškėjo kompetenciją ir integralumą. Čia yra kalbama apie pareiškėjo kompetenciją ir integralumą. Kaip jūs jį vertinate? Uh, Kita vertus, būtų svarbu atsižvelgti į visus sektorius, kurie, kuriems turės įtakos toksai sprendimas ir juos informuoti. Ačiū. Sorry, the mic. The commission would like to react. Ar komisija norėtų atsakyti, o tada kreipsimės dar į pranešėją, kad jinai apibendrintų diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Het ir ponui Birker už jų teigiamą reakciją į pasiūlymą ir išsakytą palaikymą daugumai mūsų pasiūlytų nuostatų. Pone Keller uždavė konkrečių klausimų. Taip, mes iš tikrųjų skiriame labai daug laiko ir pastangų įvertinti proporcionalumą ir pasverti, ar šios, šie pasiūlymai būtų veiksmingi, ypač turint galvoje kaštus, su kuriais susidurtų įmonės. Daug informacijos rasite poveikio vertinimo ataskaitoje. Kalbant apie konkretų klausimą dėl statistikos, dėl skaičių, dėl paskaičiavimų, mes bandėme įvertinti, aišku, visada tai yra tik tai vertinimai, maždaug 250 2500 įmonių e, turės įtakos ES šitie nauji reikla, reikalavimai. Tačiau tą reikia padaryti tik vieną kartą. Jeigu įmonė jau užsiregistruoja, gauna licenciją, nereikia to, ka, tos licencijos iš naujo išsiimti. Nebent e, periodiškai kažkas norės patikrinti tą licenciją. E, E, kalbant apie heroino vartotojus, čia žinoma yra labai toks sutinkas klausimas. E, turime nepamiršti to, kad heroinas yra įvežamas iš už ES ribų, daugiausiai iš Afganistano. Jeigu acto rūkšties anhidridas iš ES nepateks į tą gamybos grandinę heroino iš Afganistano, gali būti. Gali, gal, jie gali gauti tos medžiagos iš kitų šalių, iš Indijos ar iš Kinijos ar kitur, bet mes visgi Europos Sąjungoje e, turime užkirsti kelią, kad e, narkotikų medžiagų pirmtakai nepatektų iš Europos Sąjungos į Afganistaną ar sumažėtų heroino tiekimas ES prie mūsų tokios nuostatas. Mes tikimės, kad taip atsitiktų, bet tai priklausys ir nuo to, kaip kitos šalis sugriežtins tvarką. Uh, Ir mes tikimės, kad papildomos priemonės, kur imsimės ES, taip pat turės įtakos ir tam, kad kitos šalis imtųsi atitinkamų e, priemonių. ES turi dvišalių sutartį, sudarius dvišalių sutartį su Kinė ir su kitomis šalimis dėl kovos su, su narkotikais. Taip iš tikrųjų konfiskuotų medžiagų kiekis iš tikrųjų sumažėjo. 2009 metais sumažėjo iki 33 tonų, o 10 metais dar labiau sumažėjo. Tai iš tikrųjų sumažėjimas yra ženklus. Manome, kad taip atsitiko todėl, kad mes labai intensyviai dirbome su valstybėmis narėmis ir su įmonėmis, kad būtų geriau įgyvendinamas reglamentas. Todėl uh, 2008 e, metais iš tikrųjų buvo labai dėlis pakilimas, todėl kad kai kuriuose valstybėse narėse mm, priežiūra ir įmonėse ir kitų lygmenių nebuvo e, tinkama ir įmonės nepakankamai daug pastangų e, dėjo tam, kad užkirstų kelią neteisėtam pirtokų panaudojimui. Taigi mes Manome, kad tai geresnis bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių valstybėse narėse e, prisidėjo prie to, ne tik tai mūsų e, reglamento gyvenimas. EDPS nuomonę gavome praeitą e, penktadienį ir manau, kad galėtumėm atsižvelgti į daugumą išsakytų komentarų, kaip pranešėja sakė, ji kreips ypatingą dėmesį šiai nuomoniai ir mes dirbsime kartu su pranešėja, su parlamentu ir pabandysime įtraukti visus svarbius komentarus į šį dokumentą. E, dauguma pastabų yra susijusi su to, kas vyksta valstybėse narėse ir taryba gavusi nuomonę turės irgi atkreipti ją dėmesį, ją atsižvelgti. Kai kurie punktai yra susiję su išorinės priekybos e, reglamentavimu, reglamentais. Ir mes tikrai turėsime atsižvelgti į visus EDPS nuomonės punktus. Ir vienas EDPS duomenų apsaugos pareigūno e, viena pastaba yra būtent ta, kad e, licen, e, tekstas apie licenciją yra e, paimtas iš dabartinio e, reglamento. Ten, kur kalbama apie nesutikimą išduoti licenciją, nesutikimą registruoti, tas tekstas yra paimtas iš ankstesnį reglamento. Jeigu m, mm, suformuluotumėt aiškesnę nuostatą, aiškiau ją suformuluotumėt, mes į tai E, mes melai pažvelgtume menuoja formuluotę ir visos, e, visos kitos domenų apsaugos nuostatos irgi išlieka tekste. Keller, would you like to make a, an additional Ne, Keller, ar uh, norėtumėt papildomai kalbėti trumpai, jeigu galime? Kadangi kalbame apie skaičius, jūs paminėjote uh, konfiskuotas 33 tonas 9 metais, galbūt galėtumėt uh, mums uh, pasakyti, uh, kokį procentą tai sudaro bendros prekybos? labai nedidelė dalis. Tai yra, iš esmės, priekybos apimtis labai nedidelės. Kiek pasaulį pagaminama, tai maždaug vienas milijonas tonų atsarušies rūkšties antihidrido, anhidrido, um, bet nežin, nežinau, kiek tiksliai Mm, Europos e, e, Sąjungoje, bet pagal poveikio vertinimą greičiausiai apie pusę. Ir e, kiek pagaminama iš esmės daugiausia sunaudojama gamintojose įmonėse, paverčiama kažkuo tai kitu, nedidelė dalim prekiaujama tarp įmonių ir dar mažesnė dalis galbūt atitenka būtent tam nukreipimui heroino gamybai. Tai iš tiesų heroinas. Uh, um, heroinas iš e, e, Afganistano. E, jeigu reikėtų pagaminti visą tą kiekį, tai reikėtų 300-400 tonų. Tad iš tiesų kontroliuojama yra tik tai labai nedidelė dalis, dalis gamybos, bet kaip sakiau, didžiausia dalis sunaudojama pačiose įmonėse gamintojose, dar, dar mažesnė dalim priekiaujama, dar mažesnė dalis yra nukreipiama heroino gamybai. Žodis pranešėjai. Kalbėsiu švediškai, prašome sudėti ausines. Norėčiau padėkoti komisijai ir šilniam pranešėjai už pastabas. Labai aktualus buvo ponios Keller klausimas ir naudinga buvo išgirsti atsakymą. Labai greitai stengsiuosi parengti projektą, tęsiu darbą ir e, projektas turėtų būti e, parengtas per porą savaičių. Jeigu šešėliniai pranešėjai e, norėtų prisidėti prie projekto, tai prašom man duoti žinę kaip įmanoma greičiau. Norėtumėm gauti pakeitimus iki vasario pabaigos, kad balsavimas e, vyktų Libe komitete kažkurio tai metu balandį. E, dabar būtent taip atrodo terminai, bet e, kaip sakiau, kaip įmanoma greičiau paruošiu projektą, kad uh, būtų galima jį parengti, prašyčiau šešėlinių pranešėjų, kaip įmanoma, na, greičiau su manim susisiekti, tada tai trauksiu į projektą, o, o jeigu ne, tai galėsime kalbėti, kai projektas jau bus parengtas. Ačiū poniai. Jie už pranešimą dėl reglamento dėl narkotinių medžiagų pirmtakų ir dabar galime pereiti prie Europos uh, veiksmingo teisingumo e, komisijos 12 metinės ataskaitos e, pristatymo. Išklausysime pristatymą. Jį padarys ponas Jean-Paul Jean, kuris yra šitos komisijos trumpinamos cepiai pirmininkas. Jis yra darbo grupės pirmininkas. Dėkoju, kad atvykote. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Pone Deku, taip pat sveikinu Jūs. Jūs pristatysite mums Europos komisijos už veiksmingą teisingumą Europoje veiklą. E, Kas dviejus metus jūs rengiate ataskaitą apie beveik visų Europos tarybos šalių teismų sistemas. Naujausia ataskaita paskelbta pernai rugsėjį, joje kalbama apie 46 šalis, įskaitant visas ES valstybės narės. Taigi išklausysime pranešėjo E, kuris e, yra teismų sistemų vertinimo darbo grupės pirmininkas, e, kalbu apie poną Žaną Poližaną, o paskui galėsime padiskutuoti. Žodis jums. Dėkuoju. Pone pirmininkė, aš esu kasacinio teismo generalinis advokatas Prancūzijoje Pirmiausiai e, suteiksiu žodį ponė Miriel Dekor, kuri atstovauja Europos tarybą, paskui aš pakalbėsiu. Dėkoju, sveiki visi, dėkoju, kad mus priėmėte šiandien savo komitete, lybė komitete. Aš norėčiau dar pasakyti keletą dalykų susijusių su ataskaita. Pateiksiu taip pat jums e, keletą e, tam tikros informacijos apie e, teismų sistemų vertinimo darbo grupės, grupę. Ne pirmą kartą mes e, pristatome savo darbus jūsų komitete. Mes buvome atvykę pradėję savo, kai pradėjome savo darbus Tai buvo beveik prieš šešerius metus, man atrodo. Ir norime Jums padėkoti už pasitikėjimą. Uh, e, SEPEŽ arba teismų sistemų e, vertinimo darbo grupė 12 metais paminėjo savo dešimtmetį. 2002 e, metais ši grupė buvo įkurta, jos tikslas teikti konkrečias Nu, rekomendacijas 47 e, Europos lygos narėms e, dėl veiksmingumo tam tikrų priemonių, e, kurias patvirtina Europos taryba teisingumo srityje. Pirmiausiai kalbame apie patarnavimą, apie e, darbą Europos tarybos vardu. Taip pat e, mūsų tikslas stebėti, ar valstybės politika atsižvelgia į teisingumo sistemos vartotojų poreikius. Ir mes siekiame e, padėti Europos žmogaus teisų teismui, siūlydami valstybėms narėms tam tikras rekomendacijas e, pagal e, Europos žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnį. E, mūsų taip pat tikslas įvertinti teismų sistemų veiksmingumą, pasiūlyti, kaip jas patobulinti, kad būtų galima, kaip galima geriau atsižvelgti į piliečių poreikius vykdant teisingumą. Mes kas antri metai rengiame ataskaitas, vertiname uh, teismų sistemas Europoje, kasdieninį teism, teisingumo funkcionavimą valstybėse, kurios priklauso Europos tarybai. Mes įvertiname e, e, e, Europoje egzistuojančias teisingumo sistemas, yra pateikta labai daug lentelių, grafikų, taip pat komentarų. Tai susiję su teismų kasdieniniu darbu, pabrėžiamos pagrindinės tendencijos teismų sistemoje ir, e, kas svarbiausia, mes norime e, nustatyti problemas tam, kad būtų galima pagerinti kokybę darbo, veiksmingumą viešųjų paslaugų teisingumo srityje. Mūsų e, tikslas pateikti tvirtą priemonę, kad būtų galima mm, pagerinti teismų darbą, taip pat prisidėti prie tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo tarp profesionalų. Mes taip pat e, e, kalbame apie duomenis, renkame tam tikrus duomenis e, visose valstybėse narėse. E, kad būtų galima e, parengti bendrus rodiklius, vertinant e, teisingumo sistemos funkcionavimo kokybę ir veiksmingumą. Taip pat tas daroma, kad būtų galima paskui kalbėti apie tai, kodėl reikia tam tikrų e, reformų teisingumo sistemose. Mūsų e, vertinimo tikslas nėra klasifikuoti ar įvertinti, kokia yra geriausia teisingumo sistema Europoje. Tai nebūtų deramas tikslas. Mūsų darbas paprasčiausiai leidžia e, palyginti valstybės priklausančias Europos tarybai kurios nori būti lyginamos. Mūsų ataskaita yra pagrįsta e, procesu, kuris vyksta, kai analizuojami duomenys, rengia, renkame informaciją, pirmiausia, ją perduoda valstybės narės ir konkrečios e, anketos, kurias siunčiame į Teisingumo ministerijas kas dviejai metai. Visi e, surenkami iš valstybių narių atsakymai, patikrinami, registruojami ir įvedami į e, duomenų bazę, kurioje yra maždaug 3 milijonai įrašų dabar. Paskui e, mūsų grup, darbo grupės ekspertai juridinėme kontekste įvertina tuos ataskaitus ir paskui rengiama ataskaita, kurioje yra palyginamosios lentelės, analizė ir e, e, mūsų e, grupės e, sesijoje plenarinėje, paskui patvirtinama tą ataskaitą. E, paskutinė ataskaita yra paskelbta 2012 e, metų e, rugsėjį Europos tarybos teisingumo ministrai pernai vienoje oficialiai ją patvirtino. E, dabar vėl suteiksiu žodį Žanui Poliui Žanui, jau pristačiau mūsų darbą, jis vadovauja teismų sistemo vertinimo darbo grupiai, jisai dirba nuo pat mūsų darbų pradžios, būtent jo dėka e, kiekvieną kartą mūsų darbas tampa geresnės, jis pristatys tam tikras tendencijas, kurios pastebėtos nustatytos Europos teismų sistemoje. Uh, Labai ačiū. Pabandysiu Jums pristatyti keletą pagrindinių tendencijų. Po ponios Doko e, pristatymo 450 puslapių mūsų ataskaita sudaro, kaip matėte. E, yra, e, kaip sakyta, buvo maždaug 3 milijonai įrašų duomenų bazėje, taigi mes iš tos informacijos padarėme tam tikras išvadas 48, 46, 7 šalis yra, tiksliau 46 šalis buvo tirtos, apie 800 tūkstančių gyventojų gyvena juose. Kai kurie e, e, faktai buvo įspausinti laikraštyje Le Monde, patys įdomiausi e, dalykai, kurie aktualūs teisingumo ir ministrams, ir finansų ministrams. E, nes tai susiję su teisingumu įskiriam biudžetu, e, taip pat yra statistika apie skirybas, apie kitus dalykus, apie e, teisingumo sistemą ir piliečius, tam tikri skaičiai. Čia yra patys pagrindiniai duomenys, kuriuos matote e, skaidrėse. Ir kiekvieną kartą mes bandome pagerinti tų elementų pateikimų kokybė. Pirmiausiai kalbame apie e, teisingumo sistemų veiksmingumą ir kokybę. Mes e, žiūrime į e, tai, kaip yra. M, kaip dirba personalas, e, kai, kiek investuojama į teisingumo sistemas ir panašiai. E, Keletas e, pateikta e, pagrindinių tendencijų, kurias išskyrėme mūsų ataskaitoje. E, mes, kaip sakiau, kiekvieną kartą bandome pagerinti mūsų darbą, jau penktą kartą pateikėme ataskaitą ir pirmiausia dirbame pagal mm, duomenis gautus, viena grupė duomenų yra susijusi su finansavimu teisingumo sistemų E, taip pat e, gauname informacijas apie priemonės, apie teismus, e, apie prokurorus, apie teisėjų mokymą, apie statutą teisėjų atlyginimą ir kiekviena, visi tie klausimai ir atsakymai atkeliauja iš kiekvienos šalies ir paskui mes siekiame palyginti duomenis pagal tuos elementus. Uh, ir jums galbūt bus įdomu, e, e, jeigu pasakysiu, kad mes e, dabar parengėme ataskaitą dėl 46 valstybių, 47, kaip žinia, yra narės Europos taryboje ir mes pirmą kartą pristatysime jums tam tikros informacijos dėl 27 ES valstybių narių. Tai yra pirmą kartą daroma ir mes taip pat dėl tam tikrų e, valstybių kandidačių atskirai pateiksime tam tikros informacijos. Anksčiau tai nebuvo daroma. E, kolegė, ką tik kalbės ir kiti e, Europos tarybos ekspertai. dirba su mumis, kad būtų galima sugrupuoti, apdoroti duomenis. E, visoje Europos taryboje, tiksliau visose šalyse, per e, tą laikotarpį, kai atliekame tyrimą, tai yra per pastarus aštuonerius metus, visos, pastebėjome, kad visos valstybės narės uh, uh, turi turi e, įsidėgusios teisinės pagalbos e, sistemą baudžiamųjų bylų srityje. Prieš aštuonerius metus to nebuvo. Dabar e, visose valstybės narėse tokia sistema veikia ir mums atrodo, kad tai labai svarbu. Kitas dalykas, kuris yra įdomus - advokatų skaičiaus padidėjimas ir pirmiausia rytų Europos valstybėse advokatų skaičius ten didėja ir mes pastebėjome, kad daugiau teisinė, teikiama teisinės pagalbos, daugiau yra advokatų ir tai yra pažanga. Mums Europos tarybai atrodo, kad tai yra labai svarbi informacija, grodanti labai e, pažangę tendenciją, palankę e, tendenciją. Buvo minėta, kad 46 valstybės nagrinėjame. Mes ne e, Mm, aišku, atlikdami palyginimus nelyginame šalių, kurias sunku palyginti, pavyzdžiui, Rusijos federacijos ir Monako arba labai e, skurdžiau šalies Albanijos su labai turtinga šalimi Vokietija. E, dėl e, nacionalinio turto tie palyginimai kai kada yra neįmanomi. Mes bandome atlikti palyginimus, pavyzdžiui, tarp eurozonos valstybių, kitų valstybių, mm, kalbant apie priemonės skiriamas teisingumui. E, kita vertus, Didžioji Britanija e, negali būti lyginama su Prancūzija ar Vokietija, e, kalbant apie teisėjų skaičių, nes jų sistema yra visiškai kitokia. Mes nelyginame Junktinės karalystės su. Uh, uh, Prancūzija ir e, Vokietija, nes Junktinė karalystė yra visai kitaip apmokomi teisėjai, jie nėra profesionalai, ta prasme, kaip kad yra e, Vokietijoje ar Prancūzijoje. E, taigi mes atsižvelgiame į tam tikrus kriterijus, kaip turtingumas šalių ir panašiai. BVP gyventojui atlyginimas metinis neto E, gyventojų skaičius ir tokiu būdu e, mes, tu tai, aišku, turime iš visų šalių duomenys ir galime atlikti pagal tam tikras grupės tam tikrus e, palyginimus. Kitas dalykas - kandidatės, jau stojantys šalis yra Kroatija, o dėl kandidačių Turkiją vertinome, nes įdomu, tai gali būti galvojant apie ateitį. Taigi galime palyginti visas šalis, e, žiūrėdami į BVP gyventojų ir skaičių gyventojų, žiūrime, kokias geriausiai galime šalis. Matote ES valstybės narės, Vokietija, Prancūzija, e, demografijos požiūrį svarbios šalys, taip pat e, turtingumo požiūrių galima atlikti tam tikrus skirimus. Tai yra baziniai duomenys ir pirmiausiai, svarbiausia čia dalykai yra e, turtingumas valstybės ir investicijos į teisingumo sistemą. Matote lentelę, e, kuri parengta mūsų, tai yra lentelė, kuri vertina visas 46 valstybės ir joje matoma e, vertinama vienu eurų gyventojui, e, šimtui tūkstančių gyventojų ir išvesta formulė e, susijusi su tuo, kiek e, skiria kiekviena valstybė. Matote, kiek Portugalija 64, Italija 73 ir panašiai. Taip pat vertiname kitus elementus, kai kalbama apie, e, pavyzdžiui, iš ko susideda biudžetas teisingumui, kai kalbama apie e, tą biudžetą, iš kas tai yra. E, reikia aiškiai kalbėti, nes yra įvairių vertinimų. Kai kalbame apie teisingumo biudžetą ir kalbame apie veiksmingumą, tai kalbame apie teismams skiriamą biudžetą, apie teisinės pagalbos ir taip teisinės pagalbos biudžetą ir e, ministerijai kiek skiriama. Atsiprašau, ir prokuratūrai kiek skiriama lėšų. Ir e, E, apie 40 procentų biudžeto e, skiriamo teisingumui e, sudaro biudžetas kalėjimams, bet į mūsų vertinimą, į tą mūsų teisingumo sistemos vertinimą neįeina tas biudžetas. Mes paprasčiausiai žiūrime į teisinę pagalbą, prokuratūrą ir teismus. Ir paskui mes vertiname sistemos veiksmingumą E, lyginami su sumomis, kurios yra skiriamos e, šiais ryčiai. E, pavyzdžiui, šios, žiūrime į šias mano minėtas tris sritis ir tada mes žiūrime, per kokį terminą yra išnagrinėjimas bylos, kaip dirba prokurorai, teisėjai ir panašiai kalbame būtent apie tuos, tuos tris elementus ir dabar matote tam tikrus e, skaičius e, Dar mes pateiksime jums vėliau, po kelių savaičių, konkretesnius duomenys apie šalis kandidates. Um, dabar matote, Europos Sąjungos valstybės narės yra dvi lentelės. Viena lentelė uh, rodo investuotas sumas, skirtas sumas uh, eurozonos valstybėse ir ne eurozonos valstybėse. Kodėl? Tie duomenys yra 2010 metų, e, kintamasis yra euro kursas 2011 metų sausio pirmą dieną. Ir e, kai kur, pavyzdžiui, valiutos kursas lyginant su euru kilo, keitėsi labai, pavyzdžiui, Lenkijoje ir panašiai. E, jeigu žiūrėsime Europos, e, Eurozonos valstybės narės, e, Niderlandus, Vokietiją, Ispaniją, matome, kiek, pavyzdžiui, Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje skiriama teisingumui. O svarbu dar taip pat kalbėti apie šalis, kurios yra mm, ne eurozonoje ir čia labai svarbu nepamiršti, kad kai kurios sumos yra relatyvės dėl euro kurso sviravimo. E, taip pat e, e, mes verti, galime pasakyti, kad siejamas vertinimas ir su BVP Portugalija arba ne, maž, mažiau turtingos šalis daro papildomas pastangas investuodamos į teisingumą skirtum, skirtingai nuo e, Vokietijos ar Prancūzijos. E, Vokietija investuoja 60 e, Prancūzija apie 100 e, eurų, bet Prancūzija investuoja mažiau negu Ispanija, Niderlandai, Austrija ir panašiai. Tai yra susiję su šalių turtingumu. Ir e, dabar matote e, toliau atlyginimų lentelę kiek sudaro atlyginimai biudžete. Yra ir kiti elementai, pavyzdžiui, pastatai, informacinės sistemos, kiek kainuoja e, teisėjų mokymas, rengimas. Mes bandome kiekvieną kartą įvertinti tuos visus elementus. Taip pat, e, kaip sakiau, mes e, žiūrime į atlyginimus, teisėjų e, atlyginimus. Kai kurios e, valstybės narės, pavyzdžiui, Azerbaidžianas padidino labai teisėjų atlyginimus, o kitos šalis, kurios patiria e, krizę, sumažino, pavyzdžiui, Portugalija, dėl krizės, nes yra mažinami atlyginimai visur viešojo tarnyboje. Ir teko pakoreguoti e, teisėjų atlyginimus. Taigi matote, kokie svarbus tie duomenys, jie labai aiškiai atspindi tendencijas. E, E, turime duomenų apie e, neto bruto atlyginimus ir taip pat galime atlikti palyginimus. E, pavyzdžiui, neto bendras atlyginimas rodo, kad kasacinio teismo teisėjas viename vienoje valstybėje narėje gali uždirbti 4,7 kartus daugiau negu kitoje. Ir e, kai kur, pavyzdžiui, vidutiniai atlyginimai skiriasi 3-4 kartus nuo e, mm, vidutinio atlyginimo. E, proporcingai e, Britanijos aukščiausiojo teismo teisėjas uždirba e, kelis kartus daugiau negu vidutinis, e, kad yra atlyginimas, vidutinis teisėjo dirbančio elinėme teisme mm, atlyginimas. Europos Sąjungai, komisijai, Europos parlamentui tikriausiai įdomu e, išgirsti, kaip būtų galima patobulinti investicijas, e, teisingumo sistemas. Pavyzdžiui, labai svarbu yra informacinės technologijos ir žiūrime į tai, kiek yra investuojama į e, nu, tas technologijas, aprūpinant teisėjus kompiuteriais, kitomis priemonės ir panašiai. Atliekami palyginimai tarp valstybių E, žiūrima, kiek jos yra investavusios į informacinės technologijas. Pavyzdžiui, lyginama e, kie, e, skaičius vienam teisėjui tenkančių kompiuterių ir panašiai. Ir po kelių savaičių jūs matysite konkrečiau duomenis apie Europos Sąjungos valstybės narės. Dar viena lentelė sakoma, kad ji sudėtinga, tai yra pastangos, kurias deda valstybės narės į, į, į teisingumo sistemą. E, e, e, matote, kad Luksemburgas yra turtingiausia valstybė pačiame viršuje, paskui Monakas, Šveicarija. Ir dešinėje matote valstybės, kurios daugiausiai investuoja į savo teisingumo sistemą. Ir Matote e, šalių grupę, kurios yra e, viduryje - Niderlandai, Vokietija, Austrija, Belgija, Prancūzija, Suomija panašiai pagal turtingumą jūs vertinamos. Ir kuo e, dešiniau valstybės, na, kuo labiau dešinėje yra valstybės narės, tuo daugiau jos investuoja į teisingumo sistemą. Ir Vokietija, Niderlandai, Švedija, Belgija, Austrija, e, Suomija, Prancūzija. Tai yra valstybių grupė, kurias galima labai lengvai palyginti. Ir mes, kaip sakiau, lyginame tik tai palygintinas šalis. E, prieiga prie teisingumo. Sakiau, kad ši tendencija buvo mums labai įdomi ir mums yra tai labai didelis prioritetas Matote lentelę e, Europos tarybos šalys, e, kiek e, vertinant pagal vieną eurą ir skaičiuojant pagal gyventojų skaičių investuoja valstybės į teisinę pagalbą. Matote Junknė karalystė, Škotija. Mm, atsiprašau, Junktinė karalystė, Šiaurės Airija, tos šalis daugiausiai investuoja, lyginant su jų turtingumu. Dabar ES, rodanti lentelė, koks yra biudžetas teisinės pagalbos valstybėse narėse. Matote, kad e, daugiausiai e, investuojama Šiaurės Airijoje, e, Junktinė karalystėje, Anglijoje, Velse, Niderlanduose, Švedijoje, Airijoje, Danijoje, Islandijoje, Suomijoje, Belgijoje, Luksemburgė, Prancūzijoje ir taip toliau. Austrijoje 2,2 euro. Kitas e, įdomus dalykas e, biudžeto paskirstimas, tai e, matote raudonose stulpeliuose bylų skaičių, o, kit, o pilkai pažymėta kaina, kaštai, kiek tai kainuoja. Junknėje karalystėje, pavyzdžiui, labai daug yra skiriama lėšų advokatams. Prancūzijoje yra daug civilinių bylų, kurios susijusios su e, socialinė sistema, e, pavyzdžiui, skirybų atveju, bet advokat, advokatams yra mokama mažiau. Ten, kur advokatų atlyginimai aukštesni, pavyzdžiui, jungtinėje, atsiprašau, Niderlanduose yra didesni kaštai teismų, matote mm, stulpelį. Ir e, kaip tik tame pavyzdėje ir matosi, kur, e, kuriuose šalyse yra. Mm, brangiausios bylos, jeigu taip galima pasakyti. Toliau e, teisingimo sistema advokatams atlygis arba mokeš, mokesčiai. 2010-2011 metais e, e, matome, kokie buvo duomenys, kai kur yra įmamas apmokestinamos šios paslaugos, kai kur ne. Luksemburgė, pavyzdžiui, nėra apmokestinamos. Ir tai a, taip pat įtakoja investicijų dydį. A, pateikiau jums lentelių, kad parodyčiau jums, ką mes darome, ką galėtume padaryti dar dar daugiau jums pavyzdžių. A, dabar e, profesionalių teisėjų skaičius. Dėl to aš ir minėjau e, Junktinę karalystę skirai, nes e, ten yra mm, tik 3,6 teisėjo 100 tūkstančių gyventojų, bet toje valstybėje yra daug neprofesionalių teisėjų. Vokietijoje 24,3, Prancūzijoje 10,7, taip pat yra skirtingos teisėjų kategorijos, e, teisėjai, kurie specializuojasi prekybos srityje ar, ar komercinėje srityje ir panašiai. Toliau e, neteisėjai kitas personalas valstybėse narėse, e, tai yra darbuotojai kiti, tarnautojai, tamsiausiai yra parodyta e, tos šalis, kuria daugiausiai e, darbuotojų, o šviesiausiai kur mažiausiai ir rytų Europoje. Matote, kad nėra daug tų darbuotojų. Kitas dalykas - santykis teisėjų ir kitų darbuotojų šimtui tūkstančių gyventojų 2010 metais. E, Jotkalnyje, Slovenija, Kroatija, e, Serbija, buvusios Jugoslavijos šalis e, yra aukščiausia lentelė, kadangi e, pagal tradiciją yra labai daug kitų darbuotojų. Aš daugiau nekalbėsiu apie tai, jeigu norėsite klausimų, grįšiu prie to dabar. Prokurorų skaičius, prokuratūra Mes e, manome, kad tai labai svarbus elementas ir turime atskirius duomenys apie tai. E, Vokietijoje, Prancūzijoje, e, Švedijoje, Didžiojo Britanijoje yra jų skaičius nedidelis, bet kita lentelė rodo advokatų, atsiprašau, prokurorų specializaciją. Mes Įskyrėme e, visas prokuratūros užduotis, e, kai kuriuose valstybėse narise prokuratūra užsima e, dideliu kiekiu užduočių, skaičių užduočių, kitur mažiau. Kai kur prokuratūrai priskiriamas ne tik tai kaltinimas, bet ir bausmių vykdymas. Prancūzijoje, Prancūzija E, e, yra negausi prokuratūra, bet pa, užduočių yra labai daug. Dar vienas įdomus dalykas yra, e, matote toje lentelėje, ža, žalia spalva rodo, kiek dirba teisingumo sistemoje moterų. 2010 metais mes pirmą kartą rinkome tokius duomenis. Turime mm, lyčių tyrimo pavyzdį E, ž, e, violetinė spalva moteris e, parodytos, o žalia vyrai. Ir matote, kad Rumunijoje, Latvijoje, Slovenijoje daugiausiai moterų teisėjų dirba, o Škotijoje Junktinėje karalystėje, Airijoje, kur yra papročių teisė sistema taikoma, dirba daugiau, uh, dirba daugiau vyrų teisėjų, iki 80 procentų. Ir dar labai daug reikia padirbėti šiuose šalyse, uh, atrenkant personalą į teismų sistemą Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje. Uh, maždaug 50 procentų sudaro moteris teisingumo sistemoje apskritai. Uh, Ir matome tendenciją, kad vis daugiau moterų e, įdarbinama šioje sistemoje. E, Prancūzijoje 75 procentai naujų e, teisėjų yra 75 procentai. Ir mm, matote dabar lentelę, kuri rodo kiek moterų vyrų teisėjų dirba pirmosios instancijos teismuose ir e, kiek yra teismų viršininkų moterų Graikijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. E, pirmosios instancijos teismuose yra moterų e, daugiau pirmininkių Ir negaliu dabar e, pateikti jums duomenų apie kasacinius teismus, e, kitus teismus. Dabar jums pateiksiu e, informacijos apie prokuratūrą ir moteris prokuratūroje padėtis kur kas liūdnesnė, nes moterų mažiau dirba prokuratūroje ir mažiau moterų užima vadovaujančius postus prokuratūroje. Dėl dabar advokatai skirtingose šalyse e, jau pateikiau jums tam tikras tendencijas ir dar parodysiu, matote kreivę Europos valstybių teisingumo sistema. Mes 2006-2010 e, metų e, palyginome duomenimis ir matome, kokia yra tendencija rytų Europoje, kaip sakiau, e, auga advokatų skaičius ir e, mes turime trijų minėtų metų duomenys ir e, padarėme lente, parengėme lentelę, kurioje matote aukščiausias gyven, advokatų skaičius šimtai tūkstančių gyventojų. Tai yra valstybės, kurios pavaizduotos tamsiausiai. Tai yra keturios dvi valstybės yra Europos pietuose - Graikija, Portugalija, Italija, Ispanija, tiksliau keturios, net penkios - Malta. Ir e, pirmiausiai e, civilinėse e, bylose dirba, žemė į civilinės bylas, į terminus bylų nagrinėjimo ir e, kitus elementus, kurie, e, kurias įtakoja advokatų skaičius. Ir tai gana įdomi medžiaga. Mes taip pat pasižiūrėjome į Europos Sąjungą, santyki tarp advokatų skaičių, skaičiaus, kurie atstovauja žmonėms ir e, pag, ir taip pat palyginama advokatų ir teisėjų profesionalių santykiai. E, e, Italija, Ispanija, Graikija, Albanija, matote, tose šalyse yra aukščiausias e, santykis, taip pat Airijoje ir Junktinėje karalystėje. Dar keletas e, skaidrių, labai greitai parodysiu jas jums, po kelių minčių baigsiu, kad galėčiau atsakyti jūsų klausimus. Teisingumo sistemų kokybė vertinant pagal investicijas. Ką galėjome e, ištirti pirmiausia? Matote teismų žemėlapį, e, reformas, e, reformos vykstančias e, kitą įvairiose šalyse. Ir čia, čia konkrečiai skaidrėje matote teismų skaičių šimtai tūkstančių gyventojų. Labai svarbus dalykai, aišku, demografinė situacija. Niderlandai yra tokia išskirtinė šalis ir taip pat mažinimas teismų skaičiaus, kitas elementas žiūrėjome į tai, kas vyksta vakarų Europoje, E, teismų skaičius vakarų Europoje mažėja, jie stambinami, o rytų Europoje yra e, kitaip, nes kaip tik vyksta reformos ir stiprinama teisingumo sistema. Kitas dalykas e, - technologinės investicijos, ko, informacinės technologijos, atsiprašau, kompiuteriai E, kurie susijęs su tiesioginiu e, teisėjų ir teismų darbuotojų darbu. Toliau videokonferencijos e, tyriant baudžiamasias bylas, tai mažina sąnaudas, visos šalis vaizdos mėlynai turi tokią sistemą. Aš žinau, kad Europos komisija ir parlamentui labai įdomu tarpininkavimas civilinėse ir komercinėse bylose yra labai didelis skirtumai, e, jeigu kalbėsime apie tarpininkavimo sistemą, e, nekalbam, e, tas terminas gali reiškia skirtingus dalykus, pavyzdžiui, tarpininkavimas teisme, neteisme, tarpininkavimas, kuri nurodo atlikti, vykdyti teisės ir panašiai. Dar turime kitus rodiklius, kurie leidžia mums įvertinti teisingumo sistemų teismi, mm, veiksmingumą, tai yra kiek e, bylų e, yra išsprendžiama per tam tikrą laiką, kiek kiekvienais metais, pavyzdžiui, e, yra išsprendžiama bylų ir kiek pakliūva bylų į teismą. Jeigu ta kaita yra didelė, tai rodo, kad teismų sistema atsinaujina. Tokiu mes vertiname uh, kiek, pavyzdžiui, reikia išnagrinėti į teisme jau esančias bylas. Ir e, yra konkrečių e, pavyzdžių, pavyzdžiui, nagrinėjame civilinės, e, komercinės bylas, kurios yra aiškios arba kurios yra labiau komplikuotos ir e, žiūrime, pavyzdžiui, kiek skiria valstybė narė išnagrinėti e, sudėtingas e, bylas ir matote tam tikrus duomenys iš rytų Europos ir iš kitų valstybių. O vėliau pateiksime duomenys apie ES valstybės narės. Čia matote žemėlapį valstybių. Italija labai gerų rezultatų pasiekė skirtingai gal nuo lūkesčių todėl, kad 2010 metais buvo susikaupusių labai daug bylų, nes sistema veikia labai prastai, bet 10 metais buvo supaprastinta bylų nagrinėjimo tvarka ir tai leido Italijai labai daug bylų išnagrinėti 2010 metais. Ir E, ne visur ta sistema e, taip gerai veikia. Dabar matote e, kitas, kita lentelė, tai yra komplikuotos sudėtingos skirybų bylos. Skirtingose valstybėse narėse ir matote, kad Italijoje 538, 64 dienas, 300, 538 dienas gali trukti bylos nagrinėjimas. Ir, e, kaip sakiau, turime daugybę labai konkrečių pavyzdžių, 450 puslapių. Labai svarbu mums e, dirbti vietoje, žiūrėti į konkrečius duomenis ir mm, e, daryti palyginimus tarp palygintinų šalių. Tie duomenys yra e, sukaupti Europos taryboje ir taip pat e, yra duomenų, kurie yra svarbus 27 valstybės narėms. Labai ačiū, Žan Pol Žan, labai įdomu buvo jūsų klausytis, puikus buvo pasisakymas. Gal šiek tiek ilgiau negu įprastai kalbėjote, bet buvo verta jūsų klausyti, nes e, labai e, įdomiai kalbėjote ir nepaprastai svarbių klausimų. Dabar e, mums liko laiko, pakviesiu kolegų pateikti klausimus. Aš pats kaip komiteto pirmininkas ir atsakingas už Stokholmo programos e, pranešimą susijusi su e, laisvė, e, teisingumo erdvė. Noriu pasakyti, kad jūs man labai svarbu yra skaitmeniniai klausimai, technologijų klausimai. Manau, kad reikėtų pasižiūrėti dar labiau, dar kartą į jūsų duomenis, pamastyti, pagalvoti e, apie tai, ką iš tikrųjų rodo jūsų duomenis. Ir taip pat e, kad komisija Europos taip pat e, dirba čia srityje, yra parengta ta vadinama rezultatų lentelė, pagal kurią vertinama teismų sistema 27 valstybėse narėse. Šiais metais jau bus 28 narės. Ir e, bus galima e, dar papildyti jūsų atliktą darbą komisijoje, papildyti jūsų duomenis, naują analizę. Ir jeigu jūs nieko prieš, tai suteiksiu žodį dviems nariams, kurie paprašė. Pone Sipel, pirmoji. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Okay. Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, den Bericht. Äh, Deja, neturėjau progos įsigilinti šitą dokumentą, tad labai džiugu išgirsti smulkesnį pristatymą. Esu tikra, kad šito dokumento turinys bus labai naudinga e, informacija piliečių teisų komitetui, kad e, galėtumėm palyginti skirtingas teisinės sistemas. Norėčiau užduoti klaus, keletą klausimų. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie teisinę pagalbą kuri dabar yra numatyta visose valstybėse narėse. Jūs komentavote skaičius. Man būtų įdomu sužinoti, ar yra didelių skirtumų, kada galima gauti prieigą prie teisinės pagalbos. Ar priklauso nuo bylos pobūdžio ar nuo kokių kitų faktorių ir koks tai kelias gauti tą teisinę pagalbą. Kitas klausimas yra susijęs su teisėjų e, mokymu ir ruošimu ir kiek e, skiriama lėšų teisėjų specializacijos kelimui, kurioje valstybėje narėje. Norėjau paklausti, ar yra skirtumų tarp e, teisėjų profesionalų specializacijos kelimo ir neprofesionalių e, teisėjų specializacijos kelimui skirtas, skirtų lėšų. Ar galima gauti tokius duomenis? Taip pat turiu klausimą dėl investavimo į duomenų apdorojimo sistemas ir kompiuterizaciją. Tai labai įdomus duomenys skirtingos sistemos yra įdėktos civiliniai ir baudžiamai teisiai, todėl norėčiau sužinoti, ar jūs turite informacijos apie e, investicijas į šiolaikinės informacinės technologijas civilinėje ir baudžiamojoje teisėje. Taip pat jūs kalbėjote apie užmokesti teisėjams, advokatams ir kitiems darbuotojams. Norėjau paklausti, ar teisinėje sistemoje dirbančių profesionalų ar darbuotojų skaičius, ką nors pasako apie tos sistemos e, profesionalumą ar, ar efektyvumą. Ar nereikėtų palyginti dar taip pat ir specializacijos kelimo laikotarpį, investicijų ir taip toliau. Taigi tie klausimų, ačiū. Pirmininkas, ačiū, ponia Bronksai, žodis jums. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau, buvau kitame komitete, tai tikriausiai kažko neišgirdau. Norėčiau paklausti, ar buvo palyginta tarp, palygintas baudžiamųjų bilių skaičius gyventojų, pavyzdžiui, šimtui tūkstančių gyventojų. Kitaip tariant, ar yra, ar kai kurios šalys labiau linkusios e, bilinėtis ar traukti baudžiamojon atsakomybėn. Gali būti tų skirtumų, galbūt, nes kai kurios šalis kaip yra labiau linkusios į baudžiamojos procedūras. Ar yra skirtumų, esminių skirtumų tarp e, skirtumų civilinių bylų atveju šimtų tūkstančių e, piliečių, nes taip pat galbūt kai kurios šalis yra labiau linkusios pradėti civilinius e, procesus. Taip pat jūs kalbėjote apie tarpininkavimą. E, kai kuri tarpininkavimo atvejai yra, sus, yra e, pradedami vietoj civilinės bylos, o kai kurie yra kaip pasiekmė civilinės bylos. E, kaip alternatyvus ginčių sprendimas. Ir tai likt ir būdas e, įgyventi teisingumą, išleidžiant mažiau, skiriant mažiau lėšų teisingumo įgyventinimui. Ačiū. Euh, Aš labai greitai atsakysiu į klausimus. Pirmininkė, Jūs klausėte apie, Europos, e, apie duomenis. Mūsų interneto svetainėje Europos tarybos yra duomenys labai išsamus apie valstybės narės PDF formate. Jau valstybių narių patvirtinti tie duomenys yra verifikuoti. Taip pat mes turime daug e, mokslininkų, kurie dirba ir e, duomenys yra labai e, aktualūs, atnaujinami visą laiką. Mes nenorime, kad būtų e, pernelyg kita vertus greitai interpretuojami tie duomenys. Viskas yra prieiname, tačiau e, reikia nepamiršti, kad e, ekspertų grupės jau juos yra taip pat tam tikrų būdų patikrinusios pagal tam tikrą metodologiją ponė, kuri manęs klausė, pasakysiu dėl e, e, teismų sistemų. E, turime duomenys pagal valstybės narės, žiūrime į skirtingas bylas atskirai ir reikėtų pasižiūrėti konkrečiai mūsų ataskaitą. Aš dabar negalėčiau Jums pasakyti konkrečiai, kaip kas vyksta kokiuose bylose, taip pat ir dėl mokymo. Uh, Turime labai e, tikslę, e, tikslis, su tiksliais klausimais e, anketą klausimyną ir po kiekvieną temą lieka atvirų klausimų, kur, a, a, lieka palikta vietos, kad kiekviena šalis galėtų pagal kiekvieną skirsnį aprašyti konkrečiai dar savo sistemą. Taip pat mes darome skirtumus tarp uh, E, apie teisėjus, apie duomenų bazės, apie informacijos technologijas ir panašiai. Jūsų klausimas kitas dar buvo labai aktualus. Mes e, e, pastebėjome, kad nebūtinai ta sistema, kurioje yra geria, daugiausiai teisėjų ar teismų darbuotojų geriausiai veikia, nes tai gali reikšti ir labai didelę biurokratinę naštą. E, valstybės, kurios investuoja daugiausiai, užsitikrina geriausius rezultatus. Aš galėčiau Jums pateikti e, pavyzdžių iš ES, bet nenorėčiau dabar konkrečiai pirštų rodyti kokią nors valstybę. E, toliau duomenys susijęs su baudžiamosiomis bylomis. Tai labai sudėtinga, nes galioja skirtingos teismų sistemos. E, taip pat ir e, skirtingos e, kategorijos yra netgi nusikaltimai skirtingai kategorizuojami valstybėse narėse. Mes turime visus duomenis, pavyzdžiui, pagal tam tikrą bylų tipą šimtui tūkstančių gyventojų. Bet, pavyzdžiui, kai kas e, Vokietijoje e, vienaip sprendžiama tie, tie patys nusikaltimai arba pažeidimai nagrinėjami, pavyzdžiui, kelių eismo e, taisyklių pažeidimai ir Niderlanduose e, priskiriami jie e, bylų nagrinėjimas skirtingiams teis, teismams, Vokietijoje baudžiamajam, e, Niderlanduose administraciniam. E, Dėl e, tarpininkavimo taip pat yra labai skirtinga padėtis valstybėse narėse. Dar galiu pasakyti, kad mes taip pat bandėme parengti tam tikrą e, rezultatų lentelę, dirbame kartu su Europos komisija jos prašymu. Dėl jūsų pirmo klausimo noriu pasakyti, kad taip pradėjome pernai dirbti su mm, Europos komisija e, ir siekėme, kad būtų galima pasinaudoti mūsų tyrimo rezultatais, vertinant e, teisingumo sistemą e, valstybių narių finansinėme kontekste. Ir mes e, taip pat galvojame, kaip galima suteikti daugiau vertės mūsų darbui. E, komisija yra stebėtoja e, visose mūsų darbuose ir taip pat darbo grupės plenarnėje sesijoje. Dėkoju abiems e, svečiams, labai nuoširdžiai norėčiau pagirti jūs už puikiai atliktą darbą, jūsų darbas tikrai labai aukštos kokybės ir nepaprastai naudingas. Mūsų komitete ir ypač analizuojant iniciatyvas e, susijusias su teisingumo sistemų gerinimu ir su vertinant tai, kaip teisingumo sistemos apsaugo pagrindinės teisės Europos Sąjungoje. Ačiū, e, grįšime e, po pietų trečią valandą ir tęsime darbą.